Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Tęsime posėdį. Noriu Jums pranešti, kad Lavija pranešimas dėl teismo biudžeto projekto numeris 1.2013 su Kroatijos stojimo Europos Sąjungos susijusios išlaidos ir Belgijos pranešimas dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo pakeisti iš dalies 2006 gegužės 17 tarp institucinių susitarimų dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą yra išbraukti iš darbo tvarkės 2013 Birželio 10 dieną Europos parlamento pirmininkas paaiškino aplinkybės, kadangi taryba laiku nepateikė savo pozicijos Europos parlamentui, mūsų parlamentas šią savaitę negali pareikšti savo nuomonės dėl šių svarbių pranešimų. Pradėkime balsavimus pagal 180, 138 darbo tvarkos taisyklių straipsnį balsuosime dėl Davido Martino pranešimo dėl tarpinio EB ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės sustarimo. Kas balsuojate už? Kas prieš?